Number eight. Okay. Good morning. Good morning. Labas rytas, pradedam. Gerbiami kolegos, kolegės, pradedam. Pradėkime posėdį, kuris buvo sustabdytas vakar. Noriu priminti Jums, kad tai yra atviras posėdis, jis yra transliuojamas internetu. Turime pradėti balsuoti, nebedelskime tuo met. E, pasakysiu, kad Pas mus lankosi žurnalistas, kuris rašo straipsnį apie mane kaip naująjį komiteto pirmininką. Mes labai džiaugiamės, kad šis žurnalistas ir jo kolegos domisi Europos parlamento darbu ir narių darbu. Dabar atliksime bandomą į balsavimą, kadangi reikės daug balsuoti elektroniniu būdu. Išbandykime, ar veikia sistema. Prašyčiau jūsų balsuoti, bandomasis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 žmonės yra, bet tik tai 20 balsavo. E, bet vis tiek reikia tęsti darbą. Toliau pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl aštuntojo punkto ES finansiniai interesai, kova e, su sukčiavimu, metinė ataskaita, 2010 metai, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Nereikia balsuoti dėl trečiojo, kas e, už antrą, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė. Priimta penktasis su žodiniu pakeitimu. E, e, nuo penkto iki dešimtojo už visus balsuojame prieš susilaikė, nebuvo aiškus rezultatas. E, pabandykime dar kartą, už prieš susilaikę priimti. Vienuoliktasis pakeitimas, už prieš susilaikę priimta. Dvyliktasis už prieš susilaikę priimta. Tryliktasis už prieš susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikę, priimta. 18 už, prieš, susilaikę, priimta. 19 už, prieš, susilaikę, priimta. 20 už, prieš, susilaikę, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 21 pakeitimas, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigėme. Aiškia balsų dauguma. Priimtas, 22 už, prieš. Priimtas. 23 už, prieš. Susilaikė, priimta. 24 dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. paketas iki 25, ar visi sutinkate, už, prieš, susilaikę, priimta. 30, dvi dalys, pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta, antroji, už, prieš, susilaikę, priimta. 31. 30, iki 29 kartu už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Dėl 34 balsuokime elektroniniu būdu, prašom. Ar visi balsavote? Seimas baigtas. Priimta. 35 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikę. Neaišku, balsuojam elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. Bet nedidelė balsų dauguma atrodo. Vis tik pasitikrinkime. 37 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. vis tik tai aiški balsų persvara. 39 už, prieš susilaikė, priimta. 40 dvi dalys, pirmoji už, prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime, nes neaiškus rezultatas. Dėl antrosios dalies. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. 41 pakeitimas. Iki 45 už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. O dabar balsuojame dėl rezoliucijos siūlymo. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Dvidešimt keturi už, vienas susilaikė, patvirtinta, kitas devintasis klausimas. Biudžeto vykdymo patvirtinimas tarybos biudžetas. E, man sako, kad atsimti du pakeitimai, šeštasis ir trisdešimt šeštasis. Taigi, balsuokime. E, penktas, pirmas, visi kartu, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas atsimtas, septintasis, kas už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Septintasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Toliau. Visas sprendimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Dvidešimt keturi už, niekas nebalsavo prieš nesusilaikė. Dabar aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. E, devintasis pakeitimas dalimis pirmoji už prieš susilaikę priimta antroji dalis už prieš susilaikę priimta. Dešimtasis už prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl dvyliktojo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Mm, tikrai skirtumas nedidelis. Dvyliktas priimtas, tryliktasis už prieš susilaikė. Priimta. Keturioliktasis už prieš susilaikė. Tikriname elektroniškai. Dėl keturioliktojo balsuojame, prašom. Balsavimas baigtas. Priimta. 15. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 16. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 18. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 19. Už, prieš, susilaikė. Nėra labai aišku, reikia balsuoti dėl 19 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Vis tik tai rezultatas labai aiškus netgi. 17 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 17. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. E, kadangi niekas nekelia rankų, negaliu sakyti tvirtai, kad pri, priimtas. Tuoj pamatysime rezultatą. Balsavimas baigtas. vis tik tai netoks jau didelis skirtumas. E, prašyčiau daryti mankštą rytinę, tikrai jums naudinga tai. Kelkite rankas. 17. Nebereikia dėl jo balsuoti. 20. Už, prieš, susilaikė, priimta. 21. Už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 dvi dalys, pirmoji už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji už, prieš prieš, sulaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 ir 27, taip pat 28. Už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 29. Atkrenta. 31. Tai iki, iki 34. Japimant už, prieš, susilaikė. Priimta, bet gal vis tik pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Nuo 31 iki 34 balsavimas baigtas. Tikrai persvara aiški. 36 atsiimtas, 35 už prieš susilaikė atmestas. 37 už. Norite pasitikrinti dėl 35, gerai, balsuokite. Baigiame. Atmestas, sakiau, atmestas, ne? 57 už, prieš, susilaikė, priimtas. O dabar visa rezoliucija su pakeitimais, balsavimas elektroninis. Baigiame. Netikrinome, o balsavome, tai buvo galutinis balsavimas. 22 už priimta. Toliau e, teisingumo teismo biudžetas. Änderungsantrag Nummer 1. Teisingumo teismas, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Pasiūlymas dėl sprendimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsavimas dėl viso dokumento. Elektroniniu būdu balsuojame. Galite balsuoti. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto su patvirtintais pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aiškiai balsų persvara. Taigi, auditorumai toliau. Pirmasis, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvir... patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Visas sprendimas elektroniniu būdu balsuojame, prašau balsuoti. Dar galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsuokite. Ar visi spėjote? Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, žodinių pakeitimų kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pasitikrinkime, gerai. Dešimtasis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Galime balsuoti dėl pakeitimų nuo 16 iki 21 visų kartų iki 17, sako pirmininkas. Gal tai balsuokime? Ne, nenorite. Tai gerai. Balsu... 16 tuomet, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 22 pakeitimo. Prašau balsuoti. Elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimt ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimt penktasis kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, tuomet balsuojame dėl rezoliucijos projekto su patvirtintais pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Als nächstes. Puiku. Periname prie ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Taigi. Gerai, ketvirtasis, antrasis ir trečiasis pakeitimai. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, šeštasis pakeitimas, dėl abudų kartų balsuojame. Dėl abiejų kartu balsuojame. Ir jei šitie bus atmesti, tuomet toliau esantis pakeitimas atkris. Aš teisingai supratau. Bet man atrodo, kad mes jau patvirtinome, ne? Kai ką. Pone Gressler, Taip, bet aš nesupratau, ar vakar priimtas sprendimas buvo galutinis. Pirmininkas. Jei mes nebalsuosime dėl to, kad, už tai, kad, ši, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas būtų, patvirtinimas būtų atidėtas, jis automatiškai bus pat, laikomas patvirtintų. Aš esu iš Bredburgo prie Nekaro upės. Aš dėkuoju Jums už Jūsų parmą, tikiuosi, kad Jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, dabar galutinis balsavimas dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Neaišku, pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Gerai, tuomet galime baigti balsavimo. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturioliktasis ir penkioliktasis pakeitimai atkrenta. Toliau šešioliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikę, neaišku. Pasit, pasitikrinkime. 16 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Tuomet balsavimas baigtas. 16, 13 e, už, taigi patvirtintas šis pakeitimas ir tai reiškia, kad 17, 18 ir 19 pakeitimai atkrentat. Toliau 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė. Patvirtinta 22, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 22 pakeitimas. Dabar baigiame balsavimo procedūrą. Patvirtinta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. 24. kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25. kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30. ir 31. Pakeitimai kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32, 33, 34, 37 pakeitimai. Atkrinta 36, 37, kas už, kas prieš. Susilaikė neaišku, taigi pasitikrinkime. Dėl 36 ir 37 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 38, 39 atkrenta, toliau 40. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 41. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais, balsavimas elektroninis. O prieš tai dar pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 44 pakeitimo. Balsuokite. 44 pakeitimas. Uždarome balsavimo procedūrą. Patvirtinta. Atsiprašau, nepastebėjau. Bet puiku, kad jūs taip e, atidžiai stebite balsavimą. Taigi galtinis balsavimas dėl visos rezoliucijos su patvirtintis pakeitimais. Balsuokite. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Puiku, visiems dėkoju. Patvirtinta. Gerai, Toliau, regionų komitetas. Penktasis, ketvirtasis pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis ir antrasis pakeitimai. Atkrinta pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsavimas dėl sprendimo pasiūlymo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 23. Kas už, kas prieš susilaikė. Atsiprašau, 23 balsai buvo už, 3 prieš. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Dešimtasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ponas Stas, aš matau, yra labai patenkintas. Gerai, puiku, jūsų pakeitimas buvo patvirtintas. Toliau, dvyliktas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Tryliktasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Keturioliktasis iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt Europäischer Ombudsmann Bürgerbeauftragter. Ir toliau eikime ombudsmeno biudžeto tvirtinimas. Pirmasis, kas už prieš susilaikė, primta galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Primta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Dėkoju. Balsavimas baigtas. Ar čia yra ketinimų keisti rezultatą? Ne. Tai tvirtiname. Toliau kitas penkioliktas darbo tvarkės punktas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas ir antras pakeitimas. Kas už? Ar galime kartu už juos balsuoti? Taip pat įskaitant ir kalbinį pakeitimą ispanų kalba, už prieš susilaikė primta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taigi, pranešimo projektas priimtas. Toliau antrasis pakeitimas. Libe. Kas už, kas prieš susilaikė aiškiai atmesta. Pirmasis pakeitimas irgi lybė kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas lybė kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis lybė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Puiku. Balsuojam už visą dokumentą, kas už. E, balsuojam elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Aiškiai primta. So, ich bedanke mich für den. Dėkoju, dėkoju visiems už tai, kad mums pavyko taip greitai bal, e, prabalsuoti. Baigsime dabar mūsų posėdį. Norėčiau padėkoti visiems už darbą vakar ir šiandien. Sustiksim po pietų. Dėkui. See you in the afternoon. Susitiksim po pietų, tęsis mūsų posėdis. Ja. Äh, äh, Ir norėčiau dar pateikti informacijos. Mūsų posėdis po pietų bus kitoje salėje, neužmirškite pasitikslinti. 5B1, 5B01, 5B01.